nare ir vicepirmininkė. Tačiau man labai malonu pirmininkauti šiam posėdžiui kartu su Korin Lepaž, kuri yra komiteto vicepirmininkė. Paskutinėje šios savaitės posėdžio dalyje mes kalbėsime apie Europos iniciatyvą skirtą Alzheimerio lygai ir kitoms dimensijos, kitiems dimensijos susirgymams Ir šis seminaras bus daugiausia sutelktas kalbėtis apie temas iškeltas pranešime, kurią, kurį rengė Marija Matijas. Ir ateityje mes e, diskutuosime apie šį pranešimą. Na, o šio seminaro rezultatai taip pat svarbus mūsų komiteto darbui, taip pat ir tam, kad galėtume pateikti papildymus ir pakeitimus e, tam pranešimui, kurį rengė ponia Matijas. Iš karto noriu pakalbėti apie mūsų seminarą. Jis sudarys kelios dalys. Pradėsime nuo pirmosios dalies. Politika ir instituciniai atstovai, kur pasakys pranešė, bet taip pat ir kai kurie kiti e, žmonės. Iš karto turiu pasakyti, kad darbo trakė sakoma, kad mes išklausysime ponios, ponios Sila Čelton. Ir mes labai norėjome ją pamatyti. Moterikų gavo 2008 metų geriausios aktorės premiją už vaidmenį Pandoros skrinę. San Sebastiano tarptautinėme filmų festivalyje. Labai gaila, kad jai teko atsigulti į ligoninę vakar vakare dėl kvepavimo sutrikimų, tačiau malonu, kad Alzheimerio lygos pirmininkė Andri padarys tai, ką būtų padariusi ponia Čelton. Ir ji pristatys tai, ką ponia Čelton būtų pasakiusi. Ponia Andrei, labai malonu Jūs pasakyti čia. Taip pat norime užtikrinti, kad ponia Čelton gautų mūsų geriausius linkėjimus ligonėje, kad mes iš tikrųjų apgalėstavome, kad negalime su ją susitikti. Aš labai norėjau su ją asmeniškai susitikti. E Taigi prašom perduoti jai mūsų linkėjimus nuo, nuo mūsų ir galbūt komitetas pasiūs geriausius linkėjimus ir linkėjimus pasveikti. Taigi tuo pat norėčiau pradėti šį posėdį ir pirmiausia noriu suteikti žodį mūs, mūsų pranešėjai Marisai Matijas, kad jie pristatytų savo idėjas kurias išdėsti savo pranešime. Ačiū Dagmar, labai ačiū visiems, kad susirinkote. Jeigu nepiksite, aš pradė, toliau tęsiu portugalų kalbą. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh... Labai ačiū visiems, kurie šiandien čia susirinkote. Man labai malonu, kad organizuojamas komitete šis seminaras. Man atrodo, kad klausimai susiję su Alzheimerio lyga ir kitomis demencijos formomis. Kiti sveikatos apsaugos klausimai turėtų mus visus suvienyti. Visi šie dalykai turi mums rūpėti, nes mes kartu šiame komitete ties šiais klausimais dirbame. Na, o seminaras tą darbą ir atspindi. Mūsų pareiga ieškoti atsakymų šioms problemams spręsti. Pradėsiu tam tikrą prasme nuo pabaigos. Pradėsiu nuo padėkojimų visiems svečiams, kuriems, kurie sutiko atvykti į šį seminarą. Taip pat dėkoju aplinkos komiteto darbuotojams, kurie padėjo suorganizuoti šį seminarą. Ypač e, generaliniam sekretoriui, kuris sėdi man dešinėje, manęs į dešinę, taip ir kolegams e, Dagmar, Dagmar Rodberent, kuri sutiko moderuoti šio seminaro metu. Na, bet to dar iškart norėčiau pasakyti, kad diskusija dėl pranešimo įvyks iš karto po seminaro. Taigi aš nenoriu užimti per daug seminaro laiko, aiškindama, kas yra pasakyta pranešime. Dauguma tikriausiai esate susipažinę su juo. Svarbiausia dabar išklausyti žmonių, kurie nedalyvauja šiame procese. Norėjome išklausyti ekspertų, ligonių asociacijų ir ligonių šeimų asociacijų narių balsą, kad galėtume reaguoti į tai, ko reikia žmonėms, kurie susiduria su šią problemą. Taigi aš Nenoriu užimti jūsų laiko, noriu išklausyti jūsų ir po šios seminaro, jeigu turėsime laiko, galėsime padiskutuoti apie pranešimą. Ir esu įstikinusi, kad iš čia galėsime išeiti sužinoję daug naujų dalykų. Taigi, noriu dabar išgirsti visų jūsų ir pasimokyti iš jūsų. Labai ačiū. Nespratau visko, ką sakėte portugališkai, tačiau aš vis tiek kalbėsiu anglų kalba, nors vertėjams ne visada tai labai patinka. Kaip visada aš atsiprašau, bet man taip lengviau nors mano vokiečių kalba, aišku, yra turtingesnė. Ačiū Marisa, iš karto suteiksiu žodį komisijai, ne tik tam, kad išklausytume, ką komisija veikia šioje srityje, ir kad išklausytume komisijos pranešimą apie komunikatą dėl Alzheimerio ir kitų demencijų. Ne tik dėl to, kad mes tikimės daug ko iš komisijos, bet ir kaip norime sužinoti, kokios yra galimybės padėti pacientų organizacijams ES. Ir aišku, mus domina finansavimas, kokios čia yra galimybės ir ponia Fahy, norime išgirsti jūsų siekius ir jūsų, apie jūsų darbą. Ačiū, ponia pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti ambicingai ir trumpai, nes noriu laikytis grafiko galbūt 10-15 minučių norėčiau pristatyti komisijos komunikatą ir apie tai idėjas, kaip e, padėti įvairioms organizacijoms. Grįžtant prie Europos komisijos sveikatos priežiūros strategijos, kur išdėstomi mūsų siekiai ir veiksmai visuomenės sveikatos rytyje, tai ponia pirmininkė ir kiti parlamento nariai tikriausiai žinote, kad didžiausia atsakomybė dėl sveikatos apsaugos yra valstybių narių kompetencijos srityje. Čia didžiausia atsakomybė tenka valstybėms narėms, siekiant užtikrinti piliečių sveikatą. Europos lygmenių mes turime įgaliojimus padėti valstybėms narėms ir pasinaudoti masto ekonomiką, bendradavimo potencialų tam, kad padėtume valstybėms narėms gerinti piliečių sveikatos būklę visoje Europoje. Šiuo metu, vykstant finansų krizai, tai yra ir tiek trumpalaikis ir ilgalaikis iššūkis, nes tai nėra tik tai klausimas, kaip valstybės narės turėtų išlaikyti sveikatos pas, apsaugos paslaugas es, esame finansinėme klimate, tačiau ir ateityje senėjant Europos gyventojams. Mes esame ne tik kaip individai. Europos populiacija apskritai sensta ir pusiausvėra tarp dirbančių žmonių ir jau išėjusi pensija keičiasi. Todėl iššūkiai ir sveikatos apsaugos sistemoms keičiasi. Todėl mes norime padėti, turime padėti valstybės narėms įveikti šiuos iššūkius. Ir žvelgiant į tai, kokie svarbiausi klausimai yra susiję su gyventojų senėjimo Europoje. Tai vienas svarbiausių klausimų yra Alzheimerio lyga ir kitos dimensijos, nes žmogiškojo lygmenių su šiuo iššūkiu susidurs daugelis šeimų, patys žmonės, kurie serga tomis lygomis, bet taip pat ir aplink juos esantys žmonės, jų šeimos ir juos prižiūrintis kadangi tai yra didžiulis iššūkis sveikatos apsaugos sistemams, žinant, kad tai yra sudėtinga sritis ne tik šeimoms, bet ir sveikatos apsaugos sistemams. Komisija, kaip jūs sakėte, konkrečiame komunikate 2009 metais išdėstė bendrą strategiją, kaip padėti valstybėms narėms kovojant su Alzheimerio lyga. Komunikato numeris yra 380. Ši strategija remiasi keturiais pagrindiniais elementais. Pirmoji sritis, kur mes matome potencialą veiksmams padedant piliečiams ir e, sveikatos ramstis, tai yra prevencija ir ankstyvas diagnozavimas. Ir nors dėl paties Alzheimerio nėra aiškios strategijos prevencijai daugeliu demencijos formų, ypač toms susijusiams su širdies lygomis, galima užkirsti kelią. Tačiau nepakankamai yra žinoma apie tai, kaip tai padaryti ir ką patys priešai gali padaryti. Taip pat žinome, kad kad labai sėkmingai Alzheimerio lygos negalime gydyti. Galima atitolinti simptomus ir Alzheimerio lygos pasireiškimą. Tačiau efektyviausiai galime veikti ankstyvose stadijose. Na, o labai dažnai diagnozė atliekama per vėlai, praėjus tam laikotarpiu, kai efektyviausiai galima užkirsti kelią simptomams. Todėl mes valstybėmis narėmis norime įdėkti geresnius mechanizmus ankstyvai diagnozai, kad šeimų gydytojai galėtų priemon, turėtų priemonių ankstyvoje stadijoje nustatyti lygos pradžią. Taigi, sveikatos apsaugos ramstis, maksimaliai panaudojant prevencijos ir diagnozavimo galimybės. Pone pirmininkė, jūs minėjote mokslinio tyrimų sritį, tai yra antras prioritetas išdėstytas komunikate, Reikia geriau suprasti demencijas, Alzheimerį. Tai yra labai svarbi mokslinio tyrimų sritis. Europinių lygių mes demencijas traktuojame prioritetinę sritį moksliniuose tyrimuose. Tačiau, ponia pirmininkė, ne visada yra žinoma tai, kad, na, aš norėčiau pakviesti jūs pagalvoti, kiek pro, procentų mokslinių tyrimų lėšų e, yra pak, pakliūna pagrindų programams ES. Nenoriu prašyti kelti rankų, bals, pa, pareiškint, kiek tai turėtų būti. Tačiau iš tikrųjų pagrindų programos sudaro 5 procentus viso ES mokslinio tyrimų biudžeto. Taigi, Su savo 5 procentais, ką galime padaryti, yra viena, tačiau kita, kaip galime nukreipti ir bendradarbiauti, panaudojant kitus 25 procentus. Na ir jeigu Alzheimeris būtų, pavyzdžiui, viena pirmųjų iniciatyvų bendro projektavimo, tai galėtume ne tik panaudoti ES lėšas, bet panaudoti bendrai visų ES valstybių narių mokslinių tyrimų lėšas kolektyviai, apjungiant ne tik mūsų lėšas, bet ir ES valstybių narių e, lėšas. Turiu pasakyti, kad šis procesas buvo labai sėkmingas, daug valstybių narių dalyvauja šioje iniciatyvoje. Aišku, tai yra ilgalaikis procesas, tačiau Jis reiškia naujo tipo bendradavimą mokslinių tyrimų srityje. Na, o pripažinimas, kad Alzheimerio lyga yra iš tikrųjų iššūkis, padėjo sutelkti dėmesį į šią sritį visiems. Toliau konkrečios sritis. Tai yra sveikatos apsaugos sistemų organizavimas ir finansavimas. Dabar mes čia kalbame apie pačią esame tos srities, už kurią atsakingos valstybės narės. Tačiau, aišku, yra gerų pavyzdžių ES tam tikrose dalise, e, apie kurias ne visi žino, todėl mes bandome panaudoti atvirą koordinavimo metodą, kolegų peržiūros mechanizmą, kad būtų galima paskleisti tą gerą patirtį visoje Europos Sąjungoje ir panaudoti bendradarbiavimą, sprendžiant tokias problemas, kaip valdyti gydimą ir priežiūrą Alzheimerio lygų atveju. Konkrečiai, pavyzdžiui, finansavimo problema, už finans, e, priežiūros finansavimo problema. Kaip mokėti tiems, kurie prižiūri Alzheimerio ligonius. Ilgalaikė priežiūra yra brangi Daugelį valstybių narių pačios šeimos susiduria su problemomis, kai vienas šeimos narys serga šią lygą, tačiau jie taip pat susiduria su finansinėmis pasiekmėmis finansuojant e, tokių ligonių priežiūrą. Europoje yra labai įdomių modelių, pavyzdžiui, Vokietijoje, kaip finansuoti ilgalaikę priežiūrą ir kaip e, gauti, gauti draudimą tokiems atvejams. Taigi, tokiamis idėjomis galima pasidalyti visame, visoje Europos Sąjungoje. Ir paskutinė sritis, e, kuriai skirime dėmesio komunikate, tai yra žmonių sargančio Alzheimerio lyga teisės. Žinoma, kad daugelis čia dalyvaujančių galbūt kalbės apie tai. Alzheimer's Europe organizacija nuveikė nemažai šioje srityje, tačiau viena sritis, kuri mums padarė įspūdį, e, na ir kuri mums rūpi, tai kad žmonės kenčiantis nuo demencijos yra vis tiek žmonės, jie turi savo patirtį ir turi savo teisės. Tai reikia e, subalansuoti su priežiūros ir apsaugos e, procesais. Klausimai čia yra sudėtingi, kuomet yra teisėta užrakinti e, kambario, kuriame gyvena kažkas kenčiantis nuo demencijos duris. Tai yra sudėtingas klausimas tiems, kurie yra atsakingi už šią priežiūrą, kurie sprendžia šios klausimus. Todėl mes bandėme paremti dialogą apie šios klausimus, apie teisės atsakomybę ir kaip suderinti šios etinius klausimus. Europinių lygių mes apie šios dalykus nedažnai kalbame. Na ir kyla klausimas, ar ES gali primesti kažkokį požiūrį. Ko gero, geriau mes galime tiesiog sukurti platformą diskusijoms. O dėl konkrečios paramos nes esame finansavę konkrečius bendrus veiksmus pagal sveikatos apsaugos programą. Man malonu pasakyti, kad mums pavyko e, suteikti paramą vadovaujančiai organizacijai Alzheimer's Europe, Europe ir malonu, kad jų dalyvis čia taip pat pasisakys. Tikiuosi, kad e, mums pavyks ir toliau teikti paramą šiai organizacijai ateityje. Ir aš noriu pripažinti, kad jie teikia didžiulę paramą tiek Europos komisijai, tiek kitoms institucijoms dirbančioje srityje. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai kad ateityje, kaip tikriausiai matėte, komisijos, komisija paskelbė, kai pirmininkas Baroso ir kiti kolegijos nariai paskelbė dėmesį ar inovacijams, naujovėms. Ir vienas iš e, aspektų yra aktyvus senėjimas. Aišku, kai kalbame apie tai, tai Alzheimerio lyga ir kitos dimensijos yra labai svarbu. Taigi tikiuosi, kad kai pradėsime įgyvendinti šią naujovių sąjungos iniciatyvą kitais metais turėsime galimybių finansuoti iš to mechanizmo tam tikrą paramą idėjams, kurios kils iš šių diskusijų. Ir taigi, ponia pirmininkė, šiuo metu mes esame etape, kai gimsta naujos idėjos ir artėja šio mechanizmo pradžia šis, e, ši diskusija yra labai savalaikė. Komisija labai vertina Europos parlamento paramą sprendžiant šias problemas ir laiko skirimą savalaikiai, e, savalaikę e, diskusiją, kalbant apie darbą ateityje. Taigi mes tikimės dirbti kartu toliau su parlamentu ir kitomis šalimis, kurios čia yra atstovavimo šiandien. Dirbant toliau tą darbą, kurį išdėsime komunikate ir tikiuosi šios diskusijos dar pasisemti daugiau idėjų, kad galėtume dirbti ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už labai išsame ir labai protingą kalbą. Aš tikrai nenorėčiau kaltinti komisijos už tai, kad jį dažnai elgesi neprotingai, tačiau vis tiek noriu pasakyti, kad labai dažnai mes e, e, turime klausytis įvairiausių, ilgiausių kalbų ir ne visos e, jos būna geros, o jūsų buvo tikrai, tikrai labai gera. Ir dėkojame jums taip pat už jūsų, mūsų veiksmų, jūsų užsakytą mūsų veiksmų palaikymą, kuris buvo akivaizdus. O dabar turėtų kalbėti ponas Čelton, tačiau aš norėčiau dabar pasiūlyti pažiūrėti vieną filmą, kuris vadinasi Pandoros skrinė. 2008 metų Šventojo Sebastiano filmo festivalyje dalyvavo šis filmas ir geriausiai, ir Cilai Čelton buvo sutiktas geriausios aktorės apdovanojimas šiame festivalėje. Prašau žiūrėti. Nesi? Ne, ne zaman oldu? Hoşça kal. Çabuk toparlan. Nereye gidiyoruz? Annem kaybolmuş. Dikkatlice!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 So there we are. I just noticed. Aš tai dabar pastebėjau, kad gal ir nereikėtų man pirmininkauti šiam posėdžiui. Jūs tikriausiai supratote, kad uh, filmas uh, buvo sukurtas uh, Turkijos menininkų ir dabar suteikiu žodį pon, ponios Čelton atstoviai. Ačiū, norėčiau padėkoti kvietimą eh, seminaro organizatoriams. Dėja, ponė Šelton negalėjo atvykti. Ji dalyvavo eilėje renginių surinktų mūsų organizacijos, taip pat ir šio filmo peržiūrose. E, filmas atspindi problemos esmę, kadangi yra kortos perdavimus iš principo, pasikeičia santykiai šeimoje, kai asmuo susirga Alzheimerio lyga. Pokėčiai nėra iš pirmo žvilgsnio regimi, pokėčiai vyksta palaipsniui, po truputį ir kiekvienas turi suvokti, kad situacija pasikeitė, prie jūs prisitaikyti, kai kurie įvykiai yra stebinantis ir ne visiškai suprantami, kadangi sergantis asmuo elgesi keistai, neįprastai. Matome, kaip šeima kovoja už tą sergantį asmenį ir kur kartu kovoja už savo pačių išlikimą. Pone Shelton nepaprastai gerai vaidina. Aš klausiau, ar ji pažinojo žmonės, kurie gal serga, ar turi kokio asmeninės patirties. Ne, sakė, aš esu aktorė ir vaidinau. Kadangi jeigu aš būčiau mačiusi žmonės sergančius demenciją, būčiau tiesiog vai, jos imitavusi, bet aš įsigyvenau į vaidmenį. Pone Šelton puikiai atspindėjo, kokių sunkumų sukelia lyga Dar kartą aš jai norėčiau atiduoti pagarbą už tą tikroviškumą vaidmenyje. Pone Čelton yra įžengusi į devin... jau yra į netoli 90 metų ir jie puikiai vaidina, puikiai atspindi situaciją, mes regime, kaip žmonės prarandantis kognityvinius sugebėjimus turi susilaukti palaikymo iš artimųjų, kad nebūtų nubausti vien dėl to, kad susirga. Aišku, šis uh, filmas ir jų, mūsų šiandienos renginys nebejoju duos puikių rezultatų, kurių nekantraudama laukia. Ačiū Sabin Anry. Tęsėme darbus ir pereiname prie mūsų ekspertų, kurie pristatys kasdienį darbą su ligoniais, kasdienybę, kaip reikia kovoti su Alzheimerio demencijos atmainų sukeltomis problemomis. Noriu suteikti žodį Žan Žorž, kuris pirmininkauja organizacijai e, Alzheimeris Europoje. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū aplinkos komiteto nariams, kad pakvietėte mūsų organizaciją pristatyti savo poziciją šioje e, salėje. Džiaugiuosi, e, kad reigiu čia daug draugų iš Europos parlamento, kurie palaiko mūsų organizaciją pastaraisiais metais, kad demencija taptų prioritetinė sritimi. Taigi, tai iš vienos pusės pabaiga mūsų kampanijos už e, siekiai, kad Europinės institucijos pripažintų Alzheimerį prioritetu, bet kartu ir yra naujų darbų pradžia su komisijos iniciatyva. Ji turėtų atnešti naujų galimybių geriau kovoti su Alzheimeriu ir demencija bei ar greičiau ją atrasti. Taigi, nebebus pagrindos skūstis, kad europinės institucijos nepakankamai daro ir čia pilietinės, e, pilietinė visuomenė tikrai nori padėkoti už suteiktą dėmesį mūsų ir dabar noriu paprašyti įjungti skaidres. Trumpai apie mano atstovaujamą e, organizaciją Alzheimeris Europoje apjungia 31 e, asociaciją susijusią su šia lyga 28 valstybėse. Pirmiausia, e, kodėlgi mes kaip komisija ir parlamentas manome, kad demencija turėtų būti europiniu prioritetu. Kalbant apie demenciją, didžiausias klausimas kyla, kiekgi žmonių kenčia nuo šios lygos. Komisijos e, parama leido e, mums atlikti tris, trijų metų europinius projektus, atlikome daug tyrimų ir suskaičiavome e, ir vertinome įvairiausias paplitimo studijas. Iš viso 194 straipsniai. 17 atitiko e, mokslinio tyrimų iškeltus kriterijus ir ką mes čia stengiamės įsiaiškinti, būtent ar mūsų e, duomenis e, skiriasi nuo to, kas buvo atlikta prieš 10 metų Eurodem organizacijos. Taigi reikime, kad skirtumai tarp mūsų ir Eurodem tikrai nedideli, tačiau skirtumas, kuris yra ryškesnis, būtent demencijos paplitimas tarp moterų. 99-ųjų pradžioje e, regime, kad peržengus tam tikrą e, amžių demencijos e, paplitimas išauga, O mes nustatėme, kad būtent amžius yra pagrindinė prielaida susirgti demenciją ir moteris vyresnios nei 95 e, susiduria su 50 procentų galimybė susirgti su kognityvinėmis problemomis, kurios yra įvertintos kaip pažengusios arba didelės. Jeigu mes paversime e, šias lenteles skaičiais ir suskaičiuosime, kiek žmonių Europoje serga demencija, pamatysime, kad 7,3 e, milijonai, ne 7,4, kaip yra skaidrėje, čia aš padariau klaidelę, taigi 7,3 milijonai žmonių kenčia Europoje nuo demencijos, būkštuojama, kad į 50 metų e, ligonių skaičius padvigubės ar net patrigubės. Aišku, e, skaičiai nepaprastai išauks, bet kaip filmas liudyja, e, ne tik patys žmonės kenčia nuo lygos, bet kiekvienas e, šeimos narys, artimasis vaikas, anūkas taip pat yra nors ir netiesiogiai paliesti lygos, Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Adrėja Vasilijų, Europos komisarė, kalbėjo apie 19 milijonų europiečių, kurie tiesiog ar nepalė, tiesiogiai paliesti Alzheimerio ir kitų demencijos atmainų, būtent skaičiuojant ne pačius ligonius, bet ir jų artimuosius. Toliau mokslininkai socialiniai ekonominiai poveikiai siekia įvertinti. Politikams, manau, tai bus labai įdomu, e, laiko nedaug, taigi smulkmenas nesigilinsiu. Apskaičiuojant 8 metais, kokiu nuostoliu pridarė demencija, 160 milijardų eurų buvo skirta su demencija susijusiai globai, o 56 procentai buvo skirta e, globai namuose. Jeigu apskaičiuosime, kiek tai kainuoja asmeniui, tai pamatysime, kad paciento gydimas per metus kainuoja 22 tūkstančius eurų. Taigi bandžiau šioje skaidrėje nupiešti vaizdą, kodėlgi manome, jog demencija turėtų būti europinis prioritetas. Mes suvokiame, kad komisija ir parlamentas pritarė tam, kad demencija yra europinis prioritetas, bet ir pritarėme ankstyvai diagnozijai, globai ir pacientų priežiūrai. Tuos prioritetus kelia savo komisija. Siekiame ankstyvąją diagnozę mm, Alzheimerio lygos pagerinti, bei buvo paklausta uh, slaugytojų, uh, artimųjų, kiek laiko užtruko o nuo pirmųjų požymių, kad kažkas su jūsų artimo yra blogai, iki diagnozės nustatymo, kad išties yra Alzheimeris arba demencija. Ir Vokietija pirmauja, tačiau 10 mėnesių nuo pirmųjų pokyčių, kurie pastebimi e, bendraujant su tėvu ar mama, iki diagnozės nustatymo. Tačiau tai geriausia šalis, čia pasirodysiu, o kitur užtrunka labai ilgai, Prancūzijoje net du e, e, metus, o Junktinė karalystė net 32 mėnesius nuo pirmųjų e, požymių ir įtarimų, kad kažkas negerai, iki galutinio diagnozės nustatymo. Taigi, kokie, kokią įtaką globėjams ir slaugytojams turi lyga būtent kiek valandų per dieną reikia rūpintis. Alzheimer Europe atliko tyrimą ir buvo paklausta, kiek valandų per dieną skiriama tiesioginiai globai sergančioje. Aišku, lygai progresuojant, rūpestis ir rūpinimasis artimaisiais išauga. Vienas iš penkių pr, vienas iš penkių slaugytojų ankstyvojame etape sakė, kad reikia maždaug iki dešimties valandų. Neretai reikia tiesiog būti kartu kambaryje, kad įsitikintų, jog su ligoniu viskas gerai. Tai nėra daug fizinių jėgų reikalaujanti globa, neretai, bet tiesiog buvimas kartu. Ir toliau poreikis auga ir vidurinėje mm, lygos stadijoje net ketvirtadalis globėjų per dieną praleidžia daugiau nei 10 dienų rūpindamasis ligonių, o vėliavojų stadijoje netgi 50 procentų slaugytojų e, su ligoniu praleidžia daugiau nei 10 valandų. Toliau, kokių paslaugų reiktų uh, kurios galėtų padėti žmonėms rūpintis ligoniais. Ir kadangi e, skiriama globai daugiau nei 10 valandų, būtent pagalbinė globa, pagalba besirūpinantiems būtų labai reikalingas dalykas. Ir kai kuriuose šalyse Pakaitinė globa egzistuoja, tačiau ne visur. Ir mes čia bandome atspindėti valstybės, kurios geriausiai sekasi pakaitinėje globoje, e, Junktinė karalystė, e, Vokietija, tačiau Prancūzijoje bus 33 procentai yra galimybės e, pasinaudoti pakaitinę globą, Ispanijoje bus 3 procentai E, nuolatinių globėjų turi galimybę pasinaudoti pakaitinę globą. E, e, tai ta pakaitinė globa reiškia, kad jūs galite, pavyzdžiui, nueiti į dienos priežiūros centrą, kur bus pasirūpinta pacientu, o jūs galėsite šiek tiek atsikvėpti. Komisija kalbėjo apie paciento teisės ir etiką praktikos problemas, klausėme mm, globėjų ir slaugytojų, ar e, pacientai yra informuojami apie tai, kad jie serga. Škotijoje 80 procentų globėjų pranešė, jog jų pacientas yra informuotas, kuo serga, tačiau Ispanijoje buvo 23 ligonių yra informuojami apie savo ligą. Taigi čia jau etinis klausimas, kurį palėtė komisija. Mano manimų informacija apie diagnozę yra tikrai pamatinė teisė, kuri leidžia gyvendyti paciento apsisprendimo teisę. Ir pirmasis e, žingsnis tos teisės įgyvendinant yra informuoti pacientą apie jo lygą bei padėti priimti jam sprendimus, e, kurie galėtų turėti didelės įtakos jo gyvenime ir priimant sprendimą užbaigti gyvenimą. Toliau noriu perėti prie Paryžiaus deklaracijos, kur yra įvardinta keletas prioritetų uh, E, kaip viešoji sveikata, medicininiai moksliniai prioritetai, e, globa socialinės apsaugos ir kitos problemos ir prioritetai. Taigi, ko reiktų iš europinių institucijų pripažinti, kad demencija yra didis e, viešosios sveikatos iššūkis ir prioritetinės rytis. Taip pat reikia daugiau veiksmų planų ir europinių programų, koordinuoti veiksmus tarpusavyje, skirti daugiau lėšų su demencija susijusiams e, problemoms tirti. Taip pat mes prašome Europos institucijų iš, išnagrinėti komisijos iniciatyvą. Tikrai nenustepsite, kad, kadangi mes atstovavome pacientus bei slaugytojus, tai visiškai palaikome europiniai Alzheimerio iniciatyvai. Akivaizdu, jog reikia imtis veiksmų artimiausių metų, mes stengsimės bendradarbiauti ir padėti kiek tik įmanoma, panašius veiksmus kuriant. Nick Fay e, jau minėjo, kad šiuo metu mm, komisija skatina koordinuoti ir bendranarbiauti valstybės narės tarpusavyje ir pilietinės organizacijas. Tikrai nekantraujame, kol komisija, parlamentas ir kitos Europos institucijos uh, prisijungs prie mūsų darbų, palaikant pacientus ir globėjus, pripažins tai, ką darome ir gal skėlis net papildomų finansų. Bei baigdamas norėčiau štai ką pasakyti. Tai yra trumpalaikės ir vidutinio termino priemonės, kurios padėtų sėkmingiau bendradarbiauti ir pasiekti geresnių rezultatų, tačiau e, viešosios sveikatos programa netrukus turėtų būti peržiūrėti ir tai yra didelė europinė e, programa, joje atitinkamai turėtų būti skirtas didesnis dėmesys Alzheimeriui nei praeitėje. O kadangi mums sėkmingai pavyko užsitikrinti EP narių paramą e, savo iniciatyvams praeitie, tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų prašymams e, šiuose programuose skirti daugiau dėmesio demencijos problemams. Ačiū. Um, Dėkuoju ir aš siūlau tęsti mūsų darbą, kadangi mes šiek tiek vėluojame. O norėtume šį klausimą dar ir aptarti. Žinau, kad dar kas iš mūsų nekantri laukia daktaro Frizonį kalbos, kuris vadovauja e, moksliniams tyrimams e, Alzheimerio lygos rytyje Italijoje. Šiuo metu yra bandoma pajungti jo nešiojamą į kompiuterį ir tuo jis prie mūsų prisijungs. We're happy, we're happy to, to hear perhaps as well the, the part of medical, the, the medical. Mums labai įdomu bus taip pat ir iš specialistų sužinoti, kaip vyksta moksliniai tyrimai šioje srityje. Tai greitai Mes pakeisime techniką. There we are. Thank you, Mrs. Vice President. Uh, Honorable Matija. Labadiena, gerbėmiai Europos parlamento nariai, dėkuoju Jums už kvietimą, gerbėmiai komisijos atstovai. Aš norėčiau šiandien pateikti Jums Europos klinikinių tyrimų mokslininkų perspektyvą. Aš esu neurologas Aš dirbu su ligoniais, mes atliekame tyrimus su jais. Ir aš ko gero nekartosiu to, ką jūs galite išgirsti iš bet kokio Europos mokslininko. Tačiau iš karto noriu pasakyti, kad e, mano nuomonėje pritarė nemažai šios ryties specialistų ir mokslininkų Europoje. If, if technology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 Okay. Now, I will address a uh, few points. I will need to take some of your. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis įdomius dalykus. Aš norėčiau jums šiandien papasakoti apie tai, kaip vyksta moksliniai tyrimai tyriant Alzheimerio lygą. Ne visos demencijos formos yra uh, Alzheimerio lyga, lygiai taip pat, taip pat kaip e, ne, vėžys ne, neapima visų vėžio formų. Netgi galėtume sakyti, kad mums nėra aišku iš tikrųjų, kas yra Alzheimerio lyga ir dėl ko jį kyla. Tačiau iš karto gal, turiu pasakyti, kad mes vis tiek turime gan gerą supratimą apie tai, kas tai yra. Ir labiausiai mums rūpi uh, sergančiųjų būklės gerinimas. Ir baigdamas, aš pasisengsiu apibūdinti, kokie yra galimi mokslinio tyrimų scenarijai iš klinikinių tyrimų pusės Europoje. Ir po to aš kalbėsiu apie vertimą, apie paslaugas bei atradimus šioje srityje. Taigi, pirmiausia, ar aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas sukelia Alzheimerio lygą. Na, mums atrodo, kad toksiškai veikiantis baltymai kaupėsi smegenyse ir dėl to ir atsiranda Alzheimerio lyga. Yra du baltymai - amiloidas ir tau baltymas. Ir šie baltymai per ilgą laiką, kai kas teigia per 10 metų, per 20, kai kam atrodo, kad ir per 30 metų, uh, Šie baltymai kaupėsi, tačiau jų e, toksinis poveikis e, dar yra nematomas. Ir pirmieji simptomai gali pasireikšti, kai žmogus sueina 75 metai. Ir tai nėra, tokie, e, tai nėra paprastas užmarštumas ar atminties sut, e, paprasti sutrikimai, su kuriais mes visi galime susidurti, kad mes pamiršome raktus ar neužrakiname durų ir taip toliau. Ne, tai yra kur kas rimtesni dalykai. Prasideda viskas labai graži, švelniai, nuo nedidelių, nerimtų atminties sutrikimų, tačiau tie toksiškai veikiantys baltymai kaupėsi ir užmaršumas uh, perauga į rimtus kasdienio gyvenimo sutrikimus. Demencija paprastai vadinama tai, kuo rūpinosi Žan Žoržas. Nu, sim, laikas nuo pirmųjų simptomų ir iki diagnozės yra laikas, per kurį mes galime, galime aptikti lygą. Nes iš tikrųjų pirmieji pokyčiai prasideda kur kas anksčiau, nei pasireiškia pirmieji simptomai. Aš nežinau, ar jūs matote skaidrės. Čia jūs matote, kaip keičiasi uh, smegenų neuropatologija prasidėjus dimencijai. Iš pradžių amiloidų ir tau baltymų uh, sankaupos nėra labai didelės, bet mes vis tik galime jas pastebėti. Ir mums nereikia labai brangių ir labai sudėtingų priemonių tam, kad mes galėtume pamatyti šias sankaupas. Kai prasideda e, atminties sutrikimai, tačiau tai dar, jie nėra dar labai rimti, jūs jau matote, kad smegenyse sankaupų, tus toksiškai veikiančių baltymų sankaupų yra kur kas daugiau. Šios sankaupos e, susikaupė per ilgą laiką. Ir mums atrodo, kad šioje stadijoje mes jau galime diagnozuoti lygą mes galime jau pastebėti biologinius bei uh, uh, vizualius lygos požymius. Tačiau toje stadijoje, kai pasireiškia tik tai pirmieji simptomai, mes dar negalime jų pastebėti uh, e, smegenėse pasinaudodami turimomis technologijomis. Ką mes galime pamatyti? Tai yra hipokampo atrofija. Hipokampas yra, yra labai nedidelė smegenų dalis, nuo kurios priklauso mūsų atmintis. Ir mes jau galime pasinaudodami magnetinio rezonansų technologijomis aptikti šiuos pokyčius. Yra ir funkcinių markerių, Mes galime, pažiūrėjau, pastebėti, kad smegenyse atsiranda e, zonų, kurios nebeįsisavino gliukozės. Ir tomografiniai tyrimai tą gali parodyti. Toliau yra kitas lygmo yra biocheminis, kai mes galime e, smegenų skystėje aptikti tau ir amiloidų baltymų padidėjusi kiekį nes e, mums rūpi tam tikras e, šių dviejų baltymų santykis. Ir dar kitas ligmuo yra e, molekulinis, kai mes galime, pasinaudodami naujosiomis technologijomis, kurios taps tik, tikra realybė maždaug po, po metų ar pusantrų metų. Tuomet mes galėsime pamatyti molekulinius e, pokyčius smegenyse. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes norime kuo anksčiau diagnozuoti lygą. Ir šiandien kuo anksčiau reiškia tą laiką, kai pasireiškia pirmieji atminties sutrikimai. Kol kas mes to negalime dar padaryti. Kai tik tai pasireiškia pirmieji e, sutrikimai, tuomet galima pradėti, tuomet galima skirti amiloidus ir tau baltymus mažinančius vaistus. Ir tuomet galima sustabdyti uh, e, lygos uh, e, procesą. Mes žinome jau dabar, kad e, galima pašalinti amiloidų ir tau baltymų sankaupas iš smegenų. Tai yra daroma taikant e, vaistus. Ir jūs matote šioje skaidrėje, kaip atrodo e, ligonio smegenys prieš terapiją ir po jos. Ir mes matote, kad po gydimo tau ir amiloidų baltymų sankaupų smegenys yra kur kas mažiau. O čia matote, kaip atrodo, apačioje matote, kaip atrodo e, ligonių, kuriems buvo skirtas placebo efektą turintis vaistas, e, smegenys. Taigi mes pastebėjome, kad mes galime, mes galime sumažinti amiloidų sankaupas, tačiau mes kol kas negalime visiškai sustabdyti neurogeneracijos. Rengiami yra keli vaistai ir jūs matote, kaip vyksta šis procesas. Kai kurie yra jau antroje ar netrečioje tyrimo stadijoje ir šie vaistai turėtų pakeisti lygos eigą. Ir jei, jei tyrimai, klinikiniai tyrimai pasiteikins, tuomet e, šie vaistai gali atsirasti rinkoje jau 2014 metais. Kaip mes renkame informaciją? Pagrindinis būdas yra trimačiai smegenų tyrimai. Mes, mes e, tyriame ligonių smegenys, stebėdami, kaip jos keičiasi. Tai yra kompleksiniai daugmodaliniai tyrimai. Ir kaip jūs suprantat, tokie tyrimai labai daug kainuoja. Kokia yra dabartinė situacija Europoje? Tokie išilginiai multimodaliniai tyrimai yra e, atliekami visame pasaulyje. Matote, e, kad JAV skiria daug lėšų šiems tyrimams, Australija. Europa šios tyrimus finansuoja per Ad Neuromed ir IMI Pharmacog programą. Ad Neuromed prasidėjo 2007 metais, o e, IMI Pharmacog vis, yra tyrimas, kuris vis dar yra, programa, kuri vis dar yra vykdoma. Ir Japonija taip pat aktyviai tyria Alzheimerio lygą. Šie išilginiai, sudėtingi, ilgamečiai tyrimai leidžia mums surinkti reikiamą informaciją. Tačiau vienas dalykas yra surinkti duomenis, o kitas yra iš, e, tinkamai ištirti šios duomenis ir parinkti e, e, diagnostikos metodus. Bei geriau suvokti šios lygos patofiziologiją. Tam, kad mes tinkamai išanalizuotume surinktą informaciją, mums reikia techninės infrastruktūros. Mums reikia depozitoriumų, kuriuose mes galėtume saugoti šiuos duomenys. Ir be abejo, reikia e, ir atitinkamos technikos ir priemonių, kad galėtume gauti tinkamą vaizdinę medžiagą. Ir trečias labai svarbus etapas yra, pasinaudojant šiais moksliniais tyrimais, parengti tinkamą uh, lygos diagnostiką, kuri būtų naudinga ligoniui. Ir būtent šis mokslinis informacijos perkelimas į praktinį, praktinį lygmenį yra labai svarbus, o tam reikia standartizuoti diagnostinių požymių, markerių tvarką. Kodėl mes galime diagnozuoti prostatos vėžį? Todėl, kad mes galime pan, e, išmatuoti kraujo gliukozės e, e, lygį kraujoje. Ir Ir galime pamatuoti prostatos dydį. Ir kad ir kurioje Europos šalyje aš norėčiau, kad man būtų išmatuotas prostatas dydis, jos dydis visur bus vienodas. Uh, Europos mokslininkai pradėjo darbą ir šį darbą uh, finansuoja Amerikos Alzheimerio lygos asociacija. Gal tai yra ir neblogai, bet antra vertus uh, turėtų priversti mus visus Europoje susimastyti. Europa taip pat uh, teikia ir mokslinio tyrimų infrastruktūrą. Du projektai yra įgyvendinami, kurių metu siekime sukurti e, dvi didžiulės e, pasaulinio ligmens tomografijos laboratorijas, kurios leistų mums ir toliau tęsti sėkmingai e, išilginius multimodalinius tyrimus. Europos komisija finansuoja šį darbą. Šios laboratorijos, kai kurios iš jų jau veikia Šiaurės Amerikoje ir Europoje, turėtų pagerinti savo bendradarbiavimą. Ir šioje srityje Europa pirmauja. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, o jūs galite perskaityti tai skaidrėje, kad per pastarusius 20 metų e, Alzheimerio lygos tyrimas žengia į priekį didžiuliais žingsniais ir pagaliau mes matome teigiamus šių tyrimų rezulta, e, rezultatus, e, kurie pasireiškia ankstyvos diagnostikos formą ir tikėkime ateityje mes galėsime išsiaiškinti, kokie vaistai yra reikalingi šiai lygai veiksmingai gydyti. Antra, Europos mokslininkai turėtų skirti daugiau dėmesio vadinamajam adaptacijos, mokslinio žinių adaptacijos procesui perkeliant mokslinės žinias į realią infrastruktūrą bei paslaugas. Trečia, Europos mokslininkai ir ES finansavimo agentūros turėtų derinti savo darbą. Ir galiausiai mums reikia labiau skatinti ambicingus, didelius, labai techniškai sudėtingus projektus, skirtus tinkamai mokslinio tyrimų infrastruktūrai parengti. Dėkuoju. Ačiū, daktarė Fasonė. Viskas buvo labai įdomu ir sužinome, ką reikėtų daryti ateityje. Tai atitinka tai, ką sakė ponas Fahir, ponas Žoržas. Toliau išklausysime ponios Ana Kaputo, daktarės Kaputo, kuri yra iš tarptautinės psichoanalitikų asociacijos. Prašom, daktarė Kaputo. Prima di iniziare il mio, la mia relazione volevo innanzitutto ringraziare. Prieš eh, pradėdama savo pasisakymą noriu padėkoti Marisai Matijas, kad jis suteikė man galimybę atvykti pas jūs ir išgirsti įdomių pasisakymų. Du žmonės yra man labai artimi. E, yra kentėję nuo Alzheimerio lygos. Todėl ta pro, ši, ši proga yra man e, puikiai pasidalyti savo patirtimi iš savo šeimos. Kita priežastis, vėl noriu padėkoti Marisai Matijas, tai yra profesinė pas, priežastis. Psichoanalitikai, psichoanalitikų darbas paprastai yra susijęs su kėda, kušete, nedideliu kambariu, kuriame užsidarote su savo pacientu. Tačiau aš iš tiesų dalyvauju taip pat ir mokslinio tyrimų srityje, ne tik dėl psichiatrinių lygų srityje, bet ir klinikinės medicinos srityje. Taigi, galima dirbti su išsėkmę sklerozę ar e, kaulus e, raumenų lygomis ir taip toliau. Tačiau grupinėme darbe ir psichoanalitikai gali prisidėti dirbant su institucijomis, bet taip pat ir su pacientų šeimų nariais. Na, dabar pateiksiu savo pasisakymą. Aš kalbėsiu apie užmaršties vietą tarp atminties ir lygos. Kalbu apie santykį tarp proto ir kūno. E, visi mano, kad kūnas turi fizinę, e, tam tikrą atitikmenį centrinėje nervų sistemoje. Tačiau e, smegenys yra viena vieta, kur gali egzistuoti ir užmarštumas, ir atmintis. Protas dirba dviejopai. Jis turi sąmonę ir sa, nesąmonę. O laiko suvokimas susijęs su smegenų funkcijomis. Tačiau skirtingų tempų priklausomai nuo sąmonės ir pasąmonės. Taigi tarp atminties ir užmaršties yra tam tikra dialektika. Užmarštumas yra atminties išnykimas. Tai yra laidotuvės pasąmonėje kur patenka viskas, kas buvo patirta. Atmintis dirba labai keistai. Atmintis išnyksta, atminimai išnyksta ir pasislepia. Taigi žmonės ten paslepia savo praeitį. Platonas sakė, kad e, mintis, kurios yra pamirštos, yra e, palaidojimas. Šios nėra visiškai pamirštamos, tačiau jos yra pasąmonė. Toliau Freudas kalbėjo apie užmaršties mechanizmą ir klausė, kodėl staiga atminimai dinksta. Žmonės pamiršta, pavyzdžiui, vardus. Freudas svarsto, kodėl ligonis gali pamiršti savo ankstesnį gyvenimą. Ir jis sako, kad viskas, kas yra pamiršta, yra skausminga. Tai tas traumos momentas gali būti praeitėje, tačiau jo poveikis gali išlikti ir dabartyje. Taigi, taimas yra kitimas tarp užmaršties ir atminimo. Kitas labai svarbus analitikas buvo Vilfredas Bijonas, kuris parašė knygą Užmaršties aušra. Jis kalba apie laiką, kai tai yra laikas be troškimo, tai yra tas laikas, kai atmintis iš, sustabdo tarsi dabartį. Pavyzdžiui, kai mes klausom, grojame muzikos instrumentu, arba paėmėme tam tikrus batus, arba klausomės tango muzikos, susidurime su emocijomis, kurios yra susijusios tam, tikra, tam tikrų atminimu. Tai yra riba tarp sąmonės ir pasąmonės. Tai yra tarsi ir galimybė ištuštinti pasąmonę. Kas atsitinka, kai dabartis sušala ir sunaikina ir praeitį, ir ateitį. Emocijos išnyksta, meilė, nepykanta išnyksta ir laikas tarpa ne, ne, medžiaginis. Ne įvykiai e, neturi ryšio. Ir mes tada turime tik tai na, į momento suvokimą, bet testinumo netenkame istorijos. Todėl psichologinė parama turi e, tą ribą atstatyti. Liga yra kitas, kita užmarštis kuomet asmuo tenka, patam, tam, tampa gyvūnų praranda individualumą. Visų pirma, prarandame sąmonės dalis, prarandame praeities atminimus. Viskas nu, uh, viskas patenka į pasąmonę. Na, o mūsų turinys e, išsiskaido mūsų tiesiog esmės organinėje dalyje, kuri nebeveikia. Žmonės, kurie kenčia nuo užmaršties, pamiršta, kas jie yra. Ir nebėra ryšio tarp individo ir išorės gyvenimo. Protas tampa dėlionę mažais kartono gabaliukais, kurie plaukėja, bet niekada nesusilieja į visumą. Kai šio, šios dėlionės rėmai dinksta, viskas sumažė, susiskaido į mažyčius gabaliukus. Kur žmonių mintis viltis ir svajonės atsiduria tuomet, kai jie e, susirga Alzheimerio lyga. Visą laiką gyvenama neužtikrintume pasaulyje, dezorientacijoje, negali prisiliesnai prie nieko, netgi prie savo kūno. atmintis yra prasta ir atminimai pasislepia kažkur kitur. Prisiminimai kažkur dinksta tuštumoje, o tų tuštumų vis daugėja ir jos didėja. Taigi žmonės, kurie gyvena, gyvena kartu su tavimi, jų gali būti daugiau ar tik vienas. Tai galėtų būti neurologas, gydytojas, slaugė ir visa šeima. Jie mato, kad asmens būklė blogėja, mato tokį emocinį susvetimėjimą. Ką tik čia buvo struktūra, dabar jos nebėra. individualumas išnyksta. Ir tų namų dalis tarsi pradeda išnykti, nes asmo nebepažįsta savo vaikų. Diagnozavus lygą įvyksta štai kas. Emocinių ryšių dviprasmiškuma, dviprasmiškumas nebėra įmanomas. Turime kūną, bet nėra abivalentiškumo nebėra. Yra kūnas, tačiau nėra asmių, asmens. Atsiranda dviprasmiškumas, kuris uh, sukuria tam tikrą įtampą. Kasdienė patirtis uh, e, susidariant su šią lygą reiškia, kad negali sakyti, aš tavęs nebemyliu, nebemyliu negali sakyti, aš tavęs nebe nekenčiu, tu turėtum atsakyk man, tačiau tu negali. Laikas bėga. Tokia pačia tekme. Tačiau bendra, bendra, bendra bučio ambivalentiškumas yra, yra E, na, tarsi užkrečiamas, pradedame pykti ant kenčiančiojo. Reikia išsiveršti iš šios dviprasmybės e, rato. Kaip išgyventi kartu su tokiais žmonėmis. Su to yra susijusios labai gilios emocijos apie ką kartu gyvenantis nežinoma, nežino, dažnai jie su to susiria pirmą kartą. Bendrai gyvenantiems e, labai sunku sustarkyti su tokiu skausmu, jiems reikia kontroliuoti skausmingas emocijas, tačiau jeigu bando jas užgneušti, jie jų nebepažįsta. Tačiau jas reikia pažinti kasdien. vaikas turi gedėti praradęs tėvą ar motiną. Tačiau tie žmonės jau nebėra tie žmonės, jie tapę tiesiog atminties fragmentais. Ir kasgi išklausys e, to e, vaikų skausmo šauksmo. Atsiranda testinumo nebuvimas. Galutinė mirtis vaiką privers, aišku, išgyventi. Tačiau pripažinimo iš to asmens, kuris jau nebėra tėvas, negali susilaukti. Kad viskas būtų aiškiau apie tai, ką aš suprantu kaip ambivalentiškumą ir dviprasmiškumą, tų santykių užšalimas tarp asmens ir ligonio Alzheimerio minčios paciento. Norėčiau parodyti jums e, filmą pavadintą Airis, e, skirtą Airisai Merdok rašytojai. Filmas e, pastatytas 2001 metais. 1997 metais jai buvo diagnozuota Alzheimer lyga. Knyga, paskutinę knygą ji pas, pa, išspausdino 96 metais. Ji buvo labai protinga, atvira moteris. Dalyvavo įvairiose konferencijose, kur kalbėjo apie laisvės ir meilės svarbą, bet po to ją užklupo lyga. Ir ji, kuri visą laiką buvo labai nepriklausoma moteris, pagaliau pradėjo nebesprasti erdvės aplink save. Filme keliamas klausimas, kas išgyvena dramą? Ar tai jos vyras, kuris po 46 metų gyvenimo su moterimi pakliuvo į šią dviprasmybę. Jis kelia klausimus, pyksta ir labai dažnai susidūrus tokiu pra, išnykimu praeitįje atsiranda įsutis ir e, neapykanta. Tačiau filme parodoma, kaip e, ji, jis susilieja su ją ir tampa tarsi dimensijos e, ligonių. Jis tarsi priima tokį pat gyvenimą kaip ir jos. Knygos tiesiog mėtosi aplink paliktos, kur pakliuvo ir taip jie gyvena kartu iki galo. Tačiau Džonas gedi šios moters ir kai ji miršta, jis apie tai parašo dvi knygas. Kitas filmas, kur matome, kaip susidarojame su dviprasmybė, tai yra filmas, kur buvo parodytas Venecijoje šiemet, spalio mėnesį 2010 metais čia santykis yra kitoks. Tai nėra vedybinė meilė. Čia Taigi, kokios galėtų būti išvados? Labai svarbu pateikti tam tikrus pasiūlymus. Mano išvada yra ta, kad susidūrus su kasdieniais sunkumais, e, kai reikia teikti priežiūrą, skirti dėmesio, gedėjimo procesas yra labai svarbus, jį reikia svaldyti. reikia per tą gedėjimo procesą na, įprasminti tą praradimą. Šiuo metu turiu pacientą, su kuriuo dirbu. Tas pacientas neteko tėvo dėl e, širdies smūgio, tačiau jis negali gedėti tėvo, nes jo motinai motina kenčia nuo Alzheimerio lygos. Jis negali verkti, jis negali gėdėti. Ir jis nespranta, kodėl, nes jis gedi dėl motero, motinos, kuri guli lovoje, tačiau jo nepažįsta. ir tuomet Jis, aišku, yra dėkingas savo motinai, kuri buvo jam labai svarbi. Taigi, gedėjimas yra svarbus visiems kartu gyvenantiems su asmeniu, kuris kenčia nuo lygos, nes tuomet, tuomet e, asmenyje atsiranda meilės ir dėkingumo jausmas. Be gedėjimo jų nebūtų. Kaip tai pasiekti? Na, per, na, aišku, asmenę analizę, bet nebūtinai kadangi čia yra atstovavimas 27 šalis ir neurologų, daktaras Frizonio, tai aš galiu pasiūlyti, kad ligoninės galėtų suteikti tam tikrą grupinės paramos zoną. Tam tikrą zoną su psichoanalitikais, kad būtų galima parengti tam tikrą atmintinę pagristą atsiminimais. Na, gerai, aš jau pabaigiau. Yeah. And thank you for your uh, interesting presentation from a psychoanalytical uh, approach, but I have to, to... Dėkuoju Jums už labai uh, įdomią kalbą, tačiau aš turėjau jūs nutraukti, kadangi mes neturime labai daug laiko. Buvo labai įdomu jūsų klausytis, tačiau dėja mes, kaip minėjau, mus spaudžia laikas. Ir dabar iš karto noriu suteikti žodį geriatinės medicinos profesoriui Lars Olaf Valandui. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą atvykti iš šį nepaprastai įdomų seminarą. Šiandien su jumis norėčiau aptarti kai kurios dimensijos ir Alzheimerio lygos aspektus, tai kas nutinka su pacientu ir kas daro įtaką slaugytams ir galiausiai tarsiu keletą žodžių apie prevenciją. Norėčiau pasikalbėti su, apie, su jumis apie elgesio ir psichiatrinės, psich, psichiatrinės demencijos simptomai, sutrumpintai angliškai BPSD. Tai yra ne kognityviniai e, simptomai nesusiję su atminties praradi, praradimu kartais, tačiau jie, gali, jie, jie būti, būna trumpi, tačiau sukelia didelį stresą e, slaugytojams ir pacientams tai susiję su žala e, smegenims ir su transmiterių disfunkcija. Tai nutinka. Šie procesai e, PBSD nėra simptomas, daugiau tai yra santykis tarp globėjo, slaugytojo paciento ir jų gyvenamosios aplinkos bei paaiškina, kodėlgi kai, kai, kai kurios įvykius, kurie, e, jie, kurie vyksta. E, PBSD, elgesio ir psichiatrinių demencijos simptomų pavyzdžiai, tai depresija, halucinacija, iliuzijos, e, agresyvus elgesys, klaidžiojimas, kai pacientas vaikšto visą dieną be jokio tikslo, pirmin ilgai ir ilgai nemiga, baime, apatija. Kai kurie šie simptomai sukelia didesnį, kiti mažesnį stresą. Šioje schemoje matote lygos progresavimo pasiekmes, trunka kažkur viskas 10-15 metų, kareje lygos pradžia, viskas prasideda nuo depresijos ir baimių, e, lygai progresuojant prasideda iliuzijos ir halicinacijos, po to agresyvumas, klaidžiojimas jau uh, ryškesni simptomai. Kaipgi reikia gydyti BPSD, kai, kaip gyd, gydytojas pradėjau domėtis geriatrija ir psichiatrija, buvo tik ne farmakologinis gydimas. Šiandien mes žvelgiame kitaip, pradedame nuo ne vaistinio gydimo, bandome išsiaiškinti, kodėlgi atsiranda e, šie simptomai, ar tai yra dėl globėjo paciento santykių, ar dėl fizinės aplinkos, ar dėl gydimo. O toliau yra farmakologinis gydimas, daug įvairiausių terapijų ir pasiūlymų, kaip gydyti. Tačiau jeigu nefarmakologinis gydimas duod, neduoda rezultatų, tai tik tuomet prie farmakologinio ir gydimo yra pereinama ir yra tam tikros gairės, kuriuose pabrėžiama, kad pirmiausia nuo nefarmakologinio gydimo reikia pradėti. Uh, Farmakologinis gydimas tai gali būti risperidonas, haloperidolis mm, duodamas pacientui, taip pat acetilo cholinoesterono e, inhibitoriai. Kalbant apie alternatyves terapijas, kol kas nėra pakankamai e, įrodymų, ar tokios terapijos duoda kažkokių rezultatų. Reikia daugiau žinių surinkti apie alternatyves terapijas. Buvo atliktas e, tyrimas, nesenai paskelbtas apie nefarmakologinį gydimą 179 dokumentai buvo įtraukti į šį dokumentą. Taip pat uh, įvairios kategorijos - kognityvinė treniruotė, kognityvinis stimuliavimas, atminties gydimas, šviesos naudojimas, tvirtinamas, taip pat e, slaugytojų gydimas, parama jiems, pakaitinis gydimas, pavaduojantis gydimas. Ir rezultatai tokie, keturius, keturi tyrimai parodė, kad 30 kad pagalba uh, slaugytojams sumažina būtinybę e, pacientams persikelti į kažkokias formalės globos įstaigas 33 procentais. Toliau duoda pozityvų efektą kognityvinės treniruotės, e, daugia funkcinė įsikišimai ir pagalba, tačiau atminties e, terapijos neduoda e, kažkokių ryškių rezultato, o jokios naudos neduoda tai elektrinė stimulacija, fizinė veikla. ir buvo paskelbta šitų įmų rezultatai. Dabar galime pereiti prie slaugytojų parimo, patirimo streso, atsiprašau. Kitas svarbus aspektas - artimieji, kurie dažniausiai yra tie slaugytojai, būna labai sukresti pačios lygos. Žinoma, kad žmonės, kurie rūpinasi, kenčia dažniau nuo depresijos, baimių, nemigos bei nuo somatinių lygų. Taip pat žinome, kad šiame kontekste reikia geresnio psichologinio švietimo, mm, e, tam tikrų pagalbos grupių, psichologinės terapijos ir aišku, kiekvienam atveju asmeniškai pritaikyto pakaitinio ir pagalbinio slaugimo. Kai kurie skaičiai apie tai, kiekgi mm, praleidžiama laiko slaugant, Jau anksčiau girdėjome, kad slaugytojai praleidžia daug laiko besirūpindami savo artimaisiais, ypač tas pasakytina apie e, tuos atmenis, kai pacientas serga, nuo, dim, serga dimencija ir jeigu yra e, pažengusi demencijos stadija, tai per savaitę gali prireikti net 46 valandų globos. E, Taigi kokie sveikatų tai neigiamą poveikį patiria slaugytojai, būtent padidėjęs kraujo spaudimas, insulino lygiai, taip pat širdies ir kraujagyslių lygų tikimybė išauga, o mm, slaugy, tarp slaugytojų mirtingumas yra 63 procentai didesniais lyginant su ta pačiam žiaus grupe tarp žmonių, kurie neslaugo. Taip pat depresija yra dažnas reiškinys ir 30-40 procentų slaugytojų serga depresija arba patiria didelį emocinį stresą. Toliau pagalbos tyrimas buvo atliktas. 229 slaugytam buvo suteikta pagalba, šešios mokymo sesijos, pakankamai nedaug, tačiau net ir po to sumažėjo e, depresijos simptomus, taigi e, Jeigu mes tinkamai e, e, rūpiname slaugytojais, tai duoda labai gerą rezultatą. Toliau reiktų pereiti prie prevencijos. Jau buvo pasakyta, kad farmakologinis gydimas duoda rezultatų, bet reikia ieškoti vaistų, kurie tikrai galėtų lygą išgydyti. Šiuo metu vis daugiau žinome, kaip užkirsti kelią Alzheimerio e, lygai. E, e, farmakologinės studijos rodo, kad aukšt didelė žuvų taukų kiekiai gali sumažinti Alzheimerio lygos tikimybę. Toliau mes praturtinome pacientų dietą omega 3 sočiosiamis rūkštimis ir regėjome, kaip pagerėjo atminties funkcijos. Mm, tai e, buvo labiau šalutinis poveikis, jis nebuvo ryškus, bet nepaprastai įdomu buvo tą stebėti. O dabar, kai ES e, finansuojami tyrimai e, vykdomi, mes planuojame mm, pacientus e, su specialia dieta e, gydyti dviejus metus ir jų dieta bus praturtinta omega 3 rūkštimis. Ir keletas išvadų e, BP PSD yra dažnas reiškinys tarp pacientų ir slaugytojų, tai didelį stresą sukeliantis simptomas skirtumai tiek patiem pacientui, tiek slaugytojams. Šiandien daugiausiai yra nefarmakologinis gydimas, bet reikia jį toliau tyrinėti, ieškant efektyviausio gydimo, kadangi toks yra mūsų tikslas. Taip pat žinome, kad slaugytojai patiria didelį pavojų susirgti psichiatrinėmis ir somatinėmis lygomis, todėl reikia daugiau tyrimus, aiškinant, kaip pagerinti jų situaciją. Ypač tais atvejais, kai pacientai serga demencija, o toliau yra atliekama tyrimai, kokį maistą galima panaudoti kaip vaistus Alzheimerio lygos prevencijai. Tokį maistą būtina identifikuoti, tyrimai juda į priekį. Ačiū. Dėkuoju profesoriui, o dabar mes galime pateikti klausimus mūsų prelegentam. Ir pirmiausia, norėčiau visus įspėti, kad uh, Mes šiek tiek vėliau sugrįšime prie e, kolegės rengiamo pranešimo, mes jį komentuosime šiek tiek vėliau. Ir mes taip pat suteiksime galimybę visiems šešėlėms pranešėjams pakomentuoti šį dokumentą. Bet norėčiau dabar prašyti šešėlinių pranešėjų nekomentuoti rengiamo pranešimo. Aš žinau, ponė Antonesku, kad jūs esate šešėlinė pranešėja. Aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad jūs pateiktumėt klausimus uh, savo, e, mūsų prelegentams ir aiškiai pasakytumėt, kam jūs skiriate savo klausimą. Programarea în comun activităților de cercetare. Nu am putut să ajung e, de la începutul e, întâlnirii. Vreau să mulțumesc raportoarii noastre pentru organizarea acestui workshop și tuturor. Dėkuoju, aš dėja atėjau kiek pavėlavus. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už tai, kad jie surengė šį seminarą. Aš dėkoju mūsų svečiams už jų labai įdomias kalbas. Aš asmeniškai norėčiau pakalbėti apie bendrą programų, mokslinio program, tyrimų programų vykdymą, kadangi būtent bendras darbas yra reikalingas tam, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su šia lyga. Ir todėl norėčiau paklausti, koks finansavimas yra skirtas šioms lygoms. Pirmininkė, dabar prašyčiau pateikti konkretų klausimą, o po to galėsite pakomentuoti savo poziciją kaip šešėlinė pranešė. Taip, taigi aš norėčiau paklausti komisijos. Kiek lėšų komisija skiria bendram mokslinio tyrimų programavimui? Aš žinau, kad komisija yra atsakinga už šio bendro programavimo sekretoriato darbą, bet konkrečiai man rūpi, kiek lėšų yra skiriama. Pirminkė, taip aš matau, kad vienas iš mūsų svečių o, turi išvykti. Ir mes pirmiausia norėtume suteikti jam galimybę sakyti klausimus, o po to sugrįšime prie visų kitų klausimų. Ponas Huvan, dėkoju, ponė pirmininkė, aš turiu du klausimus. Pono Frizonį norėčiau pateikti šios klausimus. Pirmiausia, mes visi suprantame, kad būtina yra skirti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams. Tačiau ar jums netrodo, kad e, moksliniai tyrimai Europoje turėtų būti mažiau fragmentuoti? Ir būtina suburti yra biochemikus, bio, e, biologus, psicholog, psichologus, tai yra atskirus ryšių specialistus, kurie domisi Alzheimerio lyga. Tyrimai vyksta iš tikrųjų, tačiau panašu, kad uh, Jie vyksta dažnai atskirose sritise ir tik tam tikrose geografinėse vietose. Jūs kalbėjote ir apie amiloido baltymus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar atsižvelgiant į turimus mokslinius duomenis, galima daryti prielaidą, kad būtent šio baltymo sankalpos su, sukelia Alzheimerio lygą. Mane kiek nustebino iš e, jūsų pasisakymo ir iš literatūros, kurią aš skaičiau, tai, kad mes galime šalinti šio baltymo sankaupas, tačiau visiškai neaišku, ar tai teigiamai paveikia lygos e, eigą. Prieš suteikdama galimybėms atsakyti, aš norėčiau paprašyti kolegų pateikti dar vieną klausimą ir sutikiu žodį Lindai McEvan. Taip, aš norėčiau pateikti klausimą mūsų paskutiniam kalbėtojui. Man labiausiai rūpi prevencija. Jis kalbėtų apie omega-3 rūkštis ir maistą, bei jo vaidmenį mažinant Alzheimerio lygos riziką. Ar jūs turite mokslinių duomenų apie tai, ar galima jau žmonėms sakyti, kad uh, valgant tam tikrą maistą, sumažės rizika susirgti, susirgti Alzheimerio e, lyga, nes mes e, didelį dėmesį skiriame mytybai apskritai savo darbą. Dėkuoju, Friderik. Ryts. Rys. Ačiū, pirmininkė. Turiu tris trumpus klausimus. Iš dalies norėsiu, noriu pratesti tai, apie ką kalbėjo ponas Žiuvang, kuris minėjo Europoje vykdomų mokslinio tyrimų kūrėme pridėtinę vertę. Ir kiti klausimai skirti profesoriui Frizonį. Daktarė, ar jums netrodo, kad e, tai, kaip atliekami yra moksliniai tyrimai Europoje, yra tinkamas būdas jiems atlikti? O galbūt, jei mes norime iš tikrųjų surasti veiksmingą lygos gydimą, Gal reikėtų labiau diversifikuoti mokslinius tyrimus? Aš nesu gydytoja ir aš nenorėčiau dabar gilintis į sritį, kurios neišmanau, tačiau man atrodo, kad beveik visas dėmesys yra skiriamas amiloido sankaupoms, sankaupoms tarp neuronų plokštelių. Ir dar vienas dalykas, ar rūkimas kaip nors prisideda prie šios lygos? Suomijoje nesnei buvo paske, e, atliktas tyrimas, kurio rezultatai parodė, kad e, egzistuoja tiesioginis ryšys tarp to, kiek cigarečių surūkoma yra per dieną ir kada pasireiškia e, ir galimybė susirgti Alzheimerio lygą pirminkė. Taip, aš pirmiausia norėčiau dabar suteikti žodį dviems svečiams, kuriems dabar teikti klausimai. Pas Frizonį gal pirmiausia. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju Jums už klausimus, kadangi jie suteiks man galimybę pakalbėti kiek plačiau apie dalykus, kurių negalėjau paminėti savo kalboje. Pirmiausia, mokslinio tyrimų fragmentacija. Taip, iš tikrųjų, taip yra. visi tai žino ir būtent dėl to komisija pradėjo bendro programavimo iniciatyvą. Aš noriu pabrėžti, kad tam, kad e, mokslininkai galėtų suvienyti savo pastangas ir tyrimus, jūs turite parengti ambicingą programą, ambicingą projektą, kuris turėtų vieną pavadinimą. Ir tai turi būti labai ambicingas projektas. Junktinės Amerikos valstijos, ir aš atsiprašau, kad aš nuolatos priminu jums apie tai, ką veikia amerikiečiai, tačiau mes šiandien gyvename globaliame pasaulyje. Ir turime atsižvelgti tai, kas vyksta kitose pasaulio vietose. Taigi, Junktinės Amerikos valstijose. Yra vykdomas didžiulis, labai ambicingas projektas. Ir jis tyrė būtent baltymų kaupimasi uh, e, neuronų plokštelėse. Ir dabar yra, uh, bu, nes nebuvo pradėtas vykdyti labai panašus irgi didžiulio, didžiulės apimties projektas skirtas dar nediagnozuotiems simptomams. Kai kas, aš neprisimenu kas, kalbėjo apie tai, kad Europa turėtų sutelkti dėmesį į vieną tyrimų sritį, į vieną tyriamąjį objektą. Ir man atrodo, kad mūsų specializacija galėtų būti mokslinės infrastruktūros kūrimas. Globaliame kontekste tai būtų labai aktualu, nes akivaizdu, kad dabar kitos e, šalis nesidomi pakankamai mokslinės infrastruktūros klausimais ir jos nefinansuoja ir todėl mes, europiečiai, tą galėtume padaryti. Be abejo, reikėtų galvo, žvelgti į ateitį ir galvoti apie tolesnę veiklą. Toliau klausimas apie amiloidus buvo pateiktas. Aš nenorėčiau dabar gilintis į mokslinės diskusijas apie tai, kiek amiloidai įtakoja a, a, lygos vystimasi, o kiek tau baltymai kokie vaidmenį tau baltymai vaidina. Tačiau tarp mokslininkų yra plačiai sutariama, kad iš pradžių kaupėsi šie baltymai, o po to prasideda neuronų degeneracija. Tačiau mums neaišku iš tikrųjų, kas vyksta tarp to laiko, kai jau atsiranda sankaupų ir to momento, kai neuronai žūsta. Negalima teikti, kad amiloidų sankaupos yra tik tai lygos simptomas. Apie tai labai dažnai yra diskutuojama ir mes iš tikrųjų nenorėtume dabar pradėti šios diskusijos. Gerai, gerai, aš e, ir sustosiu būtent čia. Pirmininkė. Taip aš e, galiu parekomenduoti kolegoms, kurie nori įsigilinti į e, mokslinius šio klausimo aspektus, aptarti juos išsamiu vėliau su mūsų svečiais o laikas bėga ir mes dar turime aptarti rengimą pranešimą, todėl dabar suteikiu galimybę ponui uh, Vachlundui. Projects. Maistas ir jo įtaka Alzheimerio lygai. Iš tikrųjų, tyrimai šioje srityje pradėti tik neseniai ir Dar reikės palaukti išsamesnių jų rezultatų, reikės palaukti mm, gal 10, gal 15 metų, nes tai yra naujas dalykas. Mes tik pradėjome darbą ir e, atliekami tyrimai yra labai brangus. Ir e, dėja paramos mes susilaukėme nedaug. Pavyzdžiui, galima tirti, kiek vitaminai įtakoja smegenų veiklą bei kiti maisto produktai. Toliau klausimas apie rūkimą ir rūkimo žalą. Ar rūkimas kenkia? Taip, be abejo. Yra keli tyrimai, kurie rodo, kad e, aktyvus rūkimas iš tikrųjų padidina riziką susirgti Alzheimerio lyga. Jūs minėjote vieną tyrimą, Ir jo svarba yra ta, kad jis rodo, kad mes galime nustatyti didesnės rizikos grupės. Dėkoju, dėkoju profesoriui Vohlandui. Klausimas apie koordinavimą. Mano organizacija visuomet siekia gauti didesnį finansavimą e, dimensijų tyrimams. Ir tyrimus reikia koordinuoti. Ir mes džiaugiamės, kad buvo pradėta bendro programavimo iniciatyva. Ir gyveninę šią iniciatyvą reikia ištirti, kokie tyrimai yra finansuojami valstybėse narėse. Ir šis procesas prasidėjo prieš pusmetį ir mes vis dar neturime aiškaus atsakymo, kokius tyrimus valstybės narės e, finansuoja. O ši analizė būtų labai naudinga tam, kad geriau galėtume koordinuoti savo darbą. Ir dar vienas dalykas. Mes turime kalbėti ne vien apie e, tyrimus, kur metu tyrimai yra e, tariama ir diagnostikai, ir patologija šios lygos. Reikia galvoti ir apie tai, kaip mes galime padėti e, ligonėms, kaip galime keistis geriausią praktiką, kaip galime padėti tiem žmonėms, kurie rūpinasi e, sergančiais Alzheimerio lyga. Ir taip toliau. Dėkuoju labai trumpai. Aš esu Belgijos uh, Alzheimerio lygos asociacijos atstovė ir aš norėčiau pasakyti, kad aš atstovauju sergančiųjų šeimos nariams. Mūsų patirtis rodo, kad kurti artimųjų tinklus yra labai teigiamas, teigiama praktika. Ir socialiniai tyrimai gali būti naudingi. Todėl mes turime geriau dalintis e, šių tyrimų rezultatais ir su jų metu surinkta informacija. Be abejo, žmogus, sergantis Alzheimerio lyga, išlieka žmogumi iki pat savo mirties. Ir aš noriu tą pabrėžti. Žmogus esybė nesikeičia, Ir aš norėčiau paraginti žmonės nepamiršti, kad e, žmonės, kurie rūpinasi šiais e, ligoniais, rūpinasi žmonėmis. Aš sutiksiu Jums galimybę sakyti į ponios Antonesku klausimą. Ir jūs galite pažadėti jai suteikti išsamesnę informaciją raštu ir būtų gerai, jeigu jūs atsakydamas kalbėtumėt ne ilgiau nei dvi minutės. Kaip žinote, komisijoje nedaug kas mūsų dirba sveikatos priežiūros rytyje. Iš kolegos suprantu, kad kai kurios klausimus galėčiau sakyti vėliau, tačiau dėl tyrimų platumo klausimo. Man atrodo, kad komisija yra linkusi dažnai skirti dėmesio tiems dalykams, kurie bendriausiai būtų naudingiausi, tai yra fundamentalūs tyrimai. Tačiau pastaruoju metu sužinojau, kad mes turėtume, turėtume žvelgti į viską bendrai, kaip konkrečius rezultatus paversti praktiniais rezultatais. Tai buvo paminėta ir vėžio partnerystės atveju. Reikia galvoti ne apie konkretų rezultatą, bet apie tai, kaip įvairių sričių profesionalus E, sujungti, apjungti ir pasinaudoti bendrais rezultatais. Vėlgi norėčiau grįžti prie iniciatyvos dėl naujovių sąjungos, padedant senstančiai visuomeniai. Galbūt aš peržengiu savo įgaliojimus, tačiau norėčiau pasakyti, kad turbūt tai būtų naudinga tiems, kurie šiandien čia dalyvauja, stebėti šią iniciatyvą. Ji dar vis kuriama, vyksta konsultacijos. Tačiau žinoma, kad tai yra pirmininko Baroso asmenė prioritetas. Ir mes galime spėlioti, kad tikriausiai tam bus skirta tam tikrų lėšų. Tai yra iniciatyva skirta naujovėms ir manau, kad šią priemonę būtų galima pasinaudoti, sprendžiant šį rytą svarstytiems klausimams. Ačiū. Supratome, kad reikia daryti spaudimą ir paramą ir pranešėjas su šėlinėmis pranešėjomis tikrai pasistengs tai paminėti pranešime ir bus padaryti tinkami pakeitimai. Taigi baigiame antrąją seminaro dalį, o trečioji dalis tai yra parlamento narių pasisakymas apie demenciją ir čia man skiriama laiko. Bandysiu kalbėti trumpai, nes turime nedaug laiko. Aš rūpinosi sveikatos politiką visą laiką Europos parlamente jau 21 metus, todėl teko dirbti į aplinkos politiką, tačiau ji nebuvo taip man artima mano širdžiai kaip vartotojų apsauga. Ir man visada rūpėjo tos lygos, kurios, tos lygos, kurios netaip viešai matomos. Ir tai visada yra protinės lygos. lygos. Ne dėl to, kad e, paliestų mane, bet iš tikrųjų e, palėtė. Aš Esu vienintelis vaikas šeimoje, mano tėvas mirė nuo plaučių vėžio, o mano motina po to e, gyveno viena po to ir mirė praėjusiais metais, nors fiziškai buvo sveika. Ji pamažu tapo keista, aš negalėjau paaiškinti kodėl. Jai kildavo minčių, kad ji gyvena viena dideliame name, ir jie atrodo, kad dinksta jos daiktai. Ir man atrodė, kad jį elgėsi keistai, tačiau jis manimi apie tai nenorėjo, nenorėjo kalbėtis. Ir iki mirties aš supratau, kad jis sirgo tam tikrą dimenciją maždaug pusantrų metų. Nes Vokietija praeina apie 10 mėnesių nuo tyrimo iki diagnozės, nuo simptomų pastebėjimo iki diagnozės nustatymo. Taigi ji norėjo nuslėpti, kad kažkas negerai. Ir mano galvoje vyko tam tikra audra, aš nežinau, kas vyksta. O jai svarbiausia buvo žino, sužinoti, kad jai nėra auglio, nes jai atrodė, kad uh, ji turi auglį. <clears throat> jai buvo padaryti tyrimai, daktarai pasakė, kad uh, auglio jai nėra, o pas neurologą, jis manimi nenorėjo eiti, tačiau specialistas pasakė, kad e, tam tikroje smegenų dalyje vyksta atrofija ir todėl smegenys praranda tam tikras funkcijas. Ir e, ji nenorėjo gerti vaistų, tačiau neurologas sakė, kad kokius vaistus e, begertų nieko ne, tai nepadės. Ji vis dar gyveno dieną, tačiau mes pakeitėme per pusmetį keturis kartus spyną, nes ji pamesdavo raktus. Tuo metu jai buvo 78 metai, o atrodė, tarsi jai būtų 65, ji buvo liekna, fiziškai sveika. Aš iš tikrųjų pastebėjau, kad vyksta kažkas blogo, kai 2009 metais vasario mėnesį pamiršo mano gimtadienį, jį man nepaskambino. Aš jai taip pat neskambinau ir kad pasakyčiau, mama, mano gimtadienį šiandien. Tačiau aš tikrųjų supratau, kad kažkas blogai. Ne viskas, ką sakė daktarė Kaputo, man buvo pakankamai artima, kad suprasčiau, tačiau Jūsų pasakymas buvo labai psichoanalitiškas, tačiau pripažinimas, kad kažkas yra gyvas, tačiau prarandi prieigą prie jo gyvenimo, tai gali būti sudėtinga, gali būti apsišvietęs, gali žinoti, kiek tik nori, tačiau tai labai yra skausminga. Aš pati save vertinu kaip gana pakankamai apsišvietusi ir informuota, tačiau aš vis tiek nežinau, kaip su tą situaciją elgtis, nežinau, kam skambinti, ko pasiklausti, tačiau norint užtikrinti, kad, kad diagnozė būtų nustatoma labai greitai po pirmųjų simptomų pasireiškimo ir kad žinotume, kokie tie simptomai yra Klausydamėsi jūsų, mes žiūrėjome į save ir svarstame, mes kartais pamirštame pavardus, pamirštame, kur padėjome telefoną, ar reikia dabar jau imti nerimauti. Iš tikrųjų visi žino, kad, kad vyksta tam tikrų funkcinių sutrikimų, tuomet reikia kreiptis į gydytoją, tai galėtų būti kažkieno nors e, ženklas, kažkokios lygos ženklas. Visi žino, kad ko, ko reikia bijotis e, sergant širdies lygą. Tačiau niekas, žmonės nežino, kokie yra paprasčiausi dimensijos simptomai. Ir, kaip sakė pane Antonesku, kad tyrimai yra svarbus, tai yra svarbi dalis, tačiau kita dalis darbo kuri dirba Alzheimer Europe, kitos organizacijos, tai yra skleisti žinias, kad apie tai, kad yra galimybės gydyti tokius žmonės. Po to, kai mes balsavome dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, tai galbūt žmonės galėtų nuvykti iš vienos šalies į kitą, į Švediją pavyzdžiui, ar iš pietų e, Vokietijos į Italiją. Tačiau yra puikių žinių centrų tose sritise, jeigu apie tai yra žinoma ir tuo reikia pasinaudoti kaip galima greičiau. Tai yra, mano nuomonė, svarbiausias dalykas, kuriam galėtume skirti dėmesio, kad žmonės žinotų apie tos simptomus bet kuriame ES pakraštyje ir pateikti žinių žmonėms, ką galima padaryti. Mano atveju e, taip pat būtų padėję. Mano motina mirė ne nuo dimensijos, ji mirė Tiesiog dėl to, kad e, ji mirė dėl funkcinio sutrikimo, dėl žaizdos, atviros žaizdos, dėl to, kad nebuvo šalia medicinos seselės. Ir kad padėtume žmonėms tokiems kaip, pavyzdžiui, man, na, bet ir žmonėms, kurie supranta, kad kažkas su jais vyksta, netgi paskutinėmis dienomis, kai mano motina neprisiminė mano gimtadienio, gerai, kad jį prisiminė mane, bet ne to jau pat. Kai, kai aš su ją pasikalbėdavau iš pradžių, jeigu kas nors jai padoda telefoną, sako, čia yra skamina Dagmar, jis skaito taip, Taigi, jeigu ji būtų dar gyva, tai jos gyvenimas būtų labai smarkiai pasikeitęs. Tačiau iki pat paskutinės dienos jis suprato, kad kažkas vyksta ir tai ją gazino. Taigi, kai aš sakau, žmonės turėtų e, žinoti apie savo diagnozę, tačiau jie taip pat turėtų žinoti, ką jiems daryti. Ir tai yra vienas iš e, šio seminaro tikslų. Aš papasakoju Jums savo istoriją, nes nors ji ir nėra nieko ypatinga. Žmonės galėtų papasakoti milijonus istorijų čia pat ir dabar. Tikiuosi, kad mes pasiūsime stiprų signalą komisijai. Žinome, kad komisija kažką galvoja tą linkme ir mes norime, kad būtų remiamos pastangos ir tyrimai šiuose srityse. Na ir pagaliau pažiūrėsime pareiškimą video formą. Daugelis susidomėjo, kad Jose Morinio atvyks į parlamentą. Aš neišdrisau jiems pameluoti, ir pasakyti, kad iš tikrųjų Žoze Morinio atvyks pas mus, tačiau iš tikrųjų pasižiūrėsime vaizdo įrašą. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer e outras demências está para além dos. Ah, labadiena. Europos iniciatyva dėl Alzheimerio lygos ir kitų dimensijų viršyje ideologinius skirtumus ir skirtumus tarp politinių frakcijų. Noriu pasveikinti visus parlamento narius, komisijos atstovus, tarybos atstovus ir visus kurie dalyvauja šiame seminare, skirtame aptarti geriausias strategijas, kaip reaguoti į šį iššūkį. Aš kalbu apie pacientų, jų šeimų organizacijas ir ekspertus, kurie dalyjosi savo patirtimi. Aš priemiau šį ponios Matijas kvietimą. Tai yra man didelė garbė, nes Aš jaučiu solidarumą su tais, kurie gyvena su lyga, kad pagerintume žmonių ir šeimų gyvenimą. Tai yra svarbu visiems. Todėl aš savo žodžius skiriu tiems, kurie su ta lyga kovoja. Europos iniciatyva įgalins mus visus vienodai pasiekti šios lygos gydimą nepriklausomai nuo pajamų ar gyvenamos vietos. Taip norėčiau pasakyti vilties ir padrasnimo žodžius tiems, kurie kenčia nuo lygos ir tiems, kurie gyvena su kenčiančiais. Liga kasmet paliečia daugiau kaip 8 milijonus žmonių, kasmet diagnozuojama virš milijono naujų atvejų. Diagnozija paskelbiama kas 20, nauja diagnozė paskelbiama kas 24 sekundės. Tai yra tragedija. Tačiau išvalgdami skaičius, turime suvokti, kad kalbame ne apie skaičius, o apie gyvus žmonės, apie realias situacijas. Tų žmonių gyvenimas smarkiai paveikiamas, todėl kova su lyga ir siekis padėti žmonėms yra didelis iššūkis. Aš prisijungiu prie visų balsų. Turime dirbti kaip komanda, kad pasiektume rezultatų. Ankstyva diagnozija ir prevencija yra svarbiausia. O kai lyga diagnozuojama, tai asmens orumas turi būti vienas svarbiausių prioritetas. Žinoma, kad galima sulėtinti lygos eigą, tačiau jos sustabdyti negalima. Todėl turime padėti ligonėms išgyventi nepriklausomai kaip galima ilgiau. Žinoma, kad priklausomybė nuo trečiųjų asmenų yra galų gale tampa nepriklausoma, todėl turime užtikrinti, kad priežiūra ir slauga turi būti prieinama. Todėl ES taip pat yra svarbu imtis veiksmų šiose srityse kartu su valstybinėmis narėmis. Kaip sportininkas, profesionalas, Noriu priminti Jums, kad sportinės pratybos yra vienas iš prevencinių veiksmų. Apgailestauju, kad negalėjau pas Jūs atvykti, tačiau vakar turėjau dalyvauti rungtynėse, po dviejų vėl dalyvauju rungtynėse, tačiau norėjau pasakyti, kad esu kartu su Jumis ir esu Jūsų projekto dalis. Baigdamas noriu dar kartą pareikšti apie savo solidarumą ir paramą tiems, kurie kenčia nuo lygos ir jų šeimų nariams. However you have done that, Marisa, um, that will create a lot. Nežinau, Marisa, kaip uh, tau pavyko uh, tai pasiekti, bet be abejo tai yra labai yra sėkmingas žingsnis. Taigi mes ką tik išklausėme Jose Maurinho uh, kreipimosi ir dabar aš kartu sutikiu žodį Marisa Maties. Ačiū Norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentams. Ačiū už klausimus, kuriuos uždavėte, mėly kolegos. Tikrai mažai laiko lieka diskusijoms, bet reiktų keletą esminių dalykų pasakyti. Jūs žinote mano pranešimo turinį, taigi žinote, kokią poziciją esu užėmusi. Tiesiog aš išdėstysiu svarbiausius pranešimo aspektus, o jeigu kai ką pamiršiu ar nepaminėsiu, tai nutiks tik dėl laiko trūkumo. Taigi reikia dabar rašyti pakeitimus, juos pateikti ir ieškoti bendros pozicijos. Ką norėčiau pažymėti, be abejo, aš palaikau komisijos tikslus, ypač ankstyvą diagnostiką ir prevenciją. Bet labai e, teks pasistengti, kadangi situacija labai fragmentuota, valstybė narės, valstybės narės reiks labai paspausti, kad jos nacionalinius veiksmų planus sukurtų. Uh, Taip pat pranešime kalbam apie mokslinius tyrimus, sveikatos apsaugą, sveikatos apsaugos sektorius profesionalų mokymus, globą, galimybę užtikrinti vienodas paslaugas visiems pacientams. Viso to reikia siekti, kad užtikrintume pacientų orumą ir jūs galite prisidėti prie šių tikslų siekimo. Tikrai tai nėra paskutinis posėdis ir iki balsavimo dar nekartą diskutuosime. Pirmininkė, ačiū. Kolegos skaitėt pranešimą šešėlinį, po pusantros minutės jums pasisakyti. Ir norėčiau taip pat informuoti, arba mes galime atidėti balsavimą komite ir plenarinėje sesijoje, tai nepatiktų komisijai, arba laikytis terminų, tačiau negalėtų, tai reikštų, kad negalime surenkti dar diskusijų komitete ir e, tik pasitenkinti šešėlinių pranešimų, pranešėjų, atsiprašau, susitikimu. Na, reiks dėl to apsispręsti. Pone Antonesku, prašom, ačiū, sveikinu pranešėją su atliktų darbu. Nenorėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta ir trūksta man laiko apibendrinti tai, ką norėčiau patobulinti savo pakeitimais. Tiesiog reiktų pabrėžti, e, jog turime išsameu informuoti visuomenę apie naujausius mokslo pasiekimus. Pavyzdžiui, tabakas. Kaip buvo pažymėta, gali skatinti demencijos vystimą. Taip pat buvo paminėta žuvų dieta, kuri gali turėti teigiamų rezultato. Akivaizdu, kad reikia stiprinti keitimas informacija tarp mokslo ir plačiosios visuomenės. Žmonės turi žinoti, ka, kas vyksta. Norėčiau pabrėžti šio fenomeno įvairia pusė charakterį. Reikia susijęti socialinius, sveikatos apsaugos, mokslinius tyrimus, o bei visą tai paversti klinikinę e, praktiką. Per šešėlinių pranešėjų posėdžius e, dirbsime siekdami šio tikslo. Taip pat pritariu, kad plenarinėje sesijoje balsuotumėme kaip įmanome greičiau. Pone McEvan, prašom, atsiprašau, šešėlinė pranešėja susirgo ir negali dalyvauti posėdėje. Tikrai nepaprastai įdomus e, rytas, gaila, kad tiek nedaug kolegų dalyvavo, rūpinimasis senai žmonėmis, e, manau, yra kiekvienam aktualus klausimas ir labai jaudinantis. Akivaizdu, jog reikia besališkai palaikyti komisijos intencijas ir pranešėjos siūlomą tekstą. Taigi turime suprasti, ką mes galime padaryti čia, Europoje. Europa turėtų kurti planą, kuris būtų įgyvendint tas dar mums gyviems esant. Taip pat norėčiau aptarti mm, klausimą būtent, kad reiktų daugiau tyrimų maisto dietų tyrimams. Čia e, europinių pinigų rasti bus sudėtinga, tai nėra vaistų tyrimai, taigi reiks daugiau viešųjų lėšų ir pakeitime tą pabrėžti. Dar vienas e, svarbus klausimas - būtent testamento paskelbimas bei jo pripažinimas visoje Europoje. Na, gali būti, kad tėvai gyvena vienoje šalyje, jūs kitoje, todėl e, reikia, kad testamentai visur galiotų, tam tikslui turime palaikyti nuolatinį dialogą šią temą bei kalbėdami apie demencijas ir Alzheimerį. Dabar ponė Rys. Dėkoju. Pusantros minutės tik tai turiu, bet aš manau, kad e, iš tikrųjų šį rytą diskusijos buvo labai įdomios ir labai svarbios. Labai įdomios ir praturtinančios. Ir aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie sutiko uh, pas mus atvykti. Ir labai trumpai, kadangi mes po to aptarsime pranešimą su ponio Matijas, kurią aš taip pat dėkoju, o liberaldemokratų frakcija norėtų, kad daugiau dėmesio būtų skirta ES kūriamai pridėtiniai vertėjai. Pavyzdžiui, mes, kaip mes galėtume papildyti valstybinarių veiksmus ketvirtas, penktas punktas, kuriuose kalbama apie valstybių narių veiksmų koordinavimą. Ir mes manome, kad daug, e, prioritetas turėtų būti e, moksliniai tyrimai į e, Alzheimer lygos tyrimai ir kitų degeneratyvinių lygų tyrimai. Ir neseniai buvo paskelbtas interviu su komisijos nariu ir jis paskelbė kelis naujų, apie kelis naujus projektus. Ir aš dar sugrįšiu prie šio klausimo šiek tiek vėliau. Devintas punktas. Man atrodo, kad Pranešėja dar kartą kalba apie tai, kad e, amiloidai sukelia Alzheimerio lygą. Mes ką tik išklausėme ekspertus ir e, aš manau, kad e, jie man pritars, jog šį punktą reikia patobulinti. Ir 7, 8, 9, 10 ir 11 pastraipos, kuriuose kalbama apie e, gydimą ir apie pacientų interesus bei jų prioritetus. Gal reikėtų pasirašyti ir Europos ekspertizės Alzheimerio lygos srityje paktą. Pirminkė, kolegos turime Labai mažai laiko ir todėl vieną minutę ponui Žavan suteikiu. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Taip labai trumpai, man atrodo, kad e, šį pranešimą galima būtų papildyti. Neturėtume pamiršti ir jaunų žmonių, kurie serga Alzheimerio lyga. Ne tik vyresnio amžiaus žmonės nuo jos kenčia. Taip pat reikia daugiau kalbėti apie gydimą, patį gydimą, ne tik priežiūrą namuose. Ir be abejo, moksliniai tyrimai. Moksliniai tyrimai ir taip, kaip galima būtų kurti naujoves, kovojant, skirtas kovos su šia lyga. Be to, reikėtų paminėti ir viešojo sektoriaus bei privačių įmonių bendradarbiavimą nes be jų, ko gero, be tokių bendradarbiavimų nieko nepasieksime. Ir taip pat reikia pradėti ir etikos klausimų susijusių su šia lyga diskusija. Pirminkė, aš siūlau iš karto teikti pakeitimus ir pakeitimus galime teikti iki lapkričio 9 dienos 12 valandos. Ir kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus ir į kitų frakcijų narius, jeigu jūsų šešėliniai pranešėjai nedalyvauja šiame posėdėje, aš kalbu, Pogudakis ir tai Žaliųjų frakcija. Aš raginu jūs visus aptarti e, šį klausimą. Po pietų turėtų įvykti, tai yra pirmadienį, e, lapkričio 8 dieną po pietų turėtų įvykti šešėlinių pranešėjų e, susitikimas. Ir mūsų komiteto posėdės prasidės lapkričio 9 dieną. Ir manau, kad šešėlinė pranešėjai turėtų susitikti dar iki mūsų, prieš mūsų susitikimą. Taigi pakeitimus galima teikti iki lapkričio 9 dienos 12 valandos. Dabar visiems dėkoju. Mūsų seminaras yra baigtas, tik baigiamasis žodį, baigiamam žodžiu suteiksiu žodį pranešėjai. Pranešėja tik vienas žodis, dėkoju pirmininkė. Dėkuoju mūsų prelegentam už labai įdomias prezentacijas ir galiu